dėl darbo atvirkės. Pirmiausiai kolega Vandalin pateikė prašymą raštu dėl to, kad nori pasisakyti dėl šios sesijos darbo tvarkės. Žodis teikimas ponui Vandalin. Eh, Pirmininkė, ačiū. Šią savaitę buvo pranešta, kad Egiptui bus sudėkima 5 milijardų eurų vertės parama. Aš Manau, kad Europos Sąjunga neturėtų teikti paramos Egiptui, nes Egiptas toliau tolstant teisinės valstybės principų, e, koptai yra persekiojami prezidentas nesilaiko demokratijos principų, ar su šios, pagalbos, su šios pagalbos teikimu yra susijėtos tam tikros sąlygos. Aš e, noriu paklausti, ar ponas Van Rompoj ir ponė Ešton būtų pasirengę su mumis diskutuoti šis klausimais, galbūt vasario mėnesį, toks būtų mano prašymas. Norėčiau, kad su ponu Van Rompoj galėtume šios klausimus aptarti. Pirmas, ponė Vandalinai. Jūsų pasisakymas nieko bendro neturi su šios e, sesijos darbo tvarke. Būčiau dėkingas, jeigu trumpai galėtumėte man raštu pristatyti savo prašymą ir po to galėčiau jį perduoti kompetitingoms tarnyboms institucijoms, galėčiau jums pranešti, kokią formą ir kada galėtume iš klausimą svarstyti plenarinėje sesijoje. Dėl darbo tvarkos pons Leistridus paprašė žodžio pirmiausia. Ačiū, pan pirmkinė dėl darbo atvarkės, tačiau dėl to, kas buvo anksčiau pasakyta, noriu pranešti, kad prieš kelis mėnesius trys parlamento nariai, jiems buvo pareikšti įtarimai dėl teisėkuros veiklos už tam tikrą atlygį, nes kolega iš Austrijos atsistatydino ir buvo nuteistas keturiems metams laisvės atimimo Austrijos teisme turint omenyje, kad Europos parlamento nariai nėra kaimo seniūnai, tačiau e, vieni iš svarbiausių teisėkuros atstovų šiame kontinente. Pirmas, savo galbūt būtų prasminga šią informaciją perduoti Vokietijos konstituciniam teismui. Ponui Tenokui žodis. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, dėl vedimo tvarkos. Mano frakcija pateikė šiandien po pietų prašymą surenkti diskusijas antradienį, dalyvaujant vyriausiai įgaliotiniai baronienė Ašten dėl malio situacijos. Tai yra karinė intervencija, kovos su terorizmu intervencija, kuriai vadovauja viena valstybė narė, kuriai pritarė ir mano šalis. Ir tai buvo Tas prašymas buvo atmestas dėl techninių priežasčių ir aš norėčiau paprašyti jūsų, kad parlamentas balsuotų dėl galimybės surenkti diskusiją šiuo labai svarbiu mano frakcijai klausimu. Ačiū. Herr Tenok, ich bedanke mich. Pane Tenokai, apgalėstauju, tačiau jūsų tinkamą prašymą mes negavome. Pone Odį, nusiraminkite. Oficialiai negavome šio prašymo, aš bandysiu išsiaiškinti, kodėl taip įvyko, gal jūs savo frakcijoje galėtumėte tą taip pat pasiaiškinti, mes bet kokiu atveju iki 16 valandos negavome oficialaus prašymo ir negalima pakeisti šios savaitės darbo tvarkės. Labai dėl to apgalėstauju. Ponas Donžo. Oui, monsieur le président. Monsieur le président, je... Ne, pirmininkė, Man labai apmaudu, kad e, tokių svarbių klausimų, kai kalba eina apie karinį konfliktą, kai kalba eina apie valstybę narę, kuri patyrė praradimų. Ir labai apmaudu, kad e, prieš dviejus metus jau taryba yra patvirtinusi ir strategiją, kurią mes čia patvirtiname parlamente. Reikalavome, kad ji būtų įgyvendinta. Ir labai svarbu, kad ES prisidėtų prie veiksmų Malyje ir labai apmaudu, kad per penkia, penkias valandas, kurias skyrėme aptarti bendrai užsienio reikalų politikai, dėje per tas penkias valandas mes nesugebėjome aptarti šios temos. Tai yra apmaudu ir mums, ir tai yra apmaudu ir mūsų piliečiams. Pitė Svoboda. Pana Svobodai žodis. Replikuodamas noriu pasakyti, kad e, dėja ne viena frakcija neprašė šios diskusijos surenkti, tačiau manau, kad šis klausimas yra labai svarbus ir manyčiau, ponė pirmininkė, kad ponė Ešton turėtų pas mus atvykti į vasario mėnesio plenarinę sesiją. Ilgą laiką su jie nesimatėme ir būtų svarbu, kad jie dalyvautų šioje diskusijoje. Ir aš prašau šį prašymą, ponė pirmininkė, perduoti ponė Ešton. Ačiū, pan Svobodai, ponė Harms kalbės. Äh, Nežinau, ar dar padidinsiu tą bendrai sumaištį dabar, tačiau kiek žinau, Ketrin Ešton yra pati pasiūliusi, ne trečiadienį, tačiau antradienį atvykti į Strasbūrą ir ji pasisiūlė, jeigu mes pakeisime savo darbo tvarkę, e, diskutuoti su mumis tiek apie padėtį Malyje, tiek apie padėtį Sirijoje ir tiek apie tai, kas vyksta Serbijoje ir Kosove. Savo frakcijos vardu galiu pasakyti, kad mes už tai, kad darbo tvarkė būtų pakeista ir jei ponė Ešton galėtų atvykti rytoj, turėtume su ją aptarti šios tris klausimus. Jūs nepadidinote sumaišties, veikiau patiksinote padėtį, ponė Harms, sako pirmininkas, ponė Ešton, su manimi nesusisiekė savaitgalį tam, kad, žinau, e, tą konstatuoti, užbėgdamas už akių, ne, galimai informacijai klaidingai, tačiau gavau iš e, savo tarnybų tinkamą informaciją apie tai, kad e, turint omenyje ponę Ešton <clears throat> vasarį negalėtų atvykti parlamentą, nors ji yra įsipareigojusi tą padaryti pagal sutartį, taip pat lapkričio mėnesį privalėjo atvykti. Taigi pasisiūlė atvykti rytoj vietoj vasario mėnesio ir aš esu uh, dabar įpareigotas pasikonsultuoti su frakcijų atstovais, tačiau tam, kad būtų pakeista darbo atvarkė, šiandien iki 16 valandos turi būti gauti atitinkami prašymai ir tokiu būdu būtų galima buvo pakeisti darbo atvarkę, tačiau ne viena frakcija atitinkamo prašymo nepakeitė. mes negalime kitaip apsispręsti tokiais klausimais, turime vadovautis darbo tvarkos taisyklėmis, jūsų frakcijoje turėjo 16 valandos pateikti atinkamą prašymą. Pana Deivis, teikiamas žodis. Pirmininkė, man atrodo ir sprendžiant iš čia vyruojančios atmosferos, kad, kad ir ką sakytų taisyklės, tai yra jūsų sprendimas, priimamas jūsų nuožiūra. Ir šio parlamento nariai pritarė minčiai, kad e, šią savaitę reikėtų aptarti malio klausimą. Taigi, pirmininkė, nesislėpkite už taisyklių rinkinio. Šis klausimas kelia surūpinimą, taigi prašau jį pateikti svarstyti parlamentarams. O, oh, Herr Davis, das finde ich toll, wenn Sie. Pone Davis, yra puiku, e, kad jūs priimate sprendimą, e, kad parlamento pirmininkas gali nusižengti darbo tvarkos taisyklėms ir priimti atinkamus sprendimus, esant atinkamus aplinkybėms. Taigi aš mielai galiu tą padaryti, tačiau šiaip jau man yra priekaištavimo, kad nesilaikau darbo tvarkos taisyklių. Galiu Jums dabar pacituoti, kas apie tai parašyta darbo tvarkos taisyklės. Darbo tvarkė pagal 142 straipsnį arba pirmininko pasiūlymų gali būti pakeista. Tačiau aš galiu, reiškia, pateikti pasiūlymą pakeisti darbo tvarkę. Gerai. Frau Harms, ich bin, ich sehe vielleicht so, nicht so aus, aber ich habe das schon verstanden. Pone Harms, aš galbūt taip netrodau, tačiau tikrai supratau, ko jūs pageidaujate, nesibaimikite dėl to, aš dabar pabandau atsižvelgti į jūsų pageidavimą, ne pažeidamas darbo tvarkės diskusijos vyks e, trečiadienį. Pone Ešton pranešė, kad gali atvykti tik antradienį. Aš galiu, pone Ešton, pranešti dar šiandien, kad pagėdavome, jokie atvyktų ir dalyvautų diskusijose trečiadienį. Jeigu į trečiadienį negalės atvykti, tuomet kartu su frakcijų pirmininkais pamėginsiu spręsti šią problemą iki rytojaus. Dar kartą noriu pakartoti. Diskusijos numatytos trečiadienį. Aš pamėginsiu padaryti taip, kad ponė Ešton atvyktų trečiadienį pas mus. Jeigu trečiadienį galės atvykti, tuomet susėsime su frakcijų pirmininkais ir svarstysime, kaip turėtų būti surinktos šios diskusijos. Turiu tačiau konstatuoti, kad jūs dabar pritarėte tam, kad tokiais atvejais, kuomet kyla klausimų dėl darbo atvarkės interpretacijos, galtinis žodis priklauso parlamento pirmininkui. Tai yra ne vienkartinis sprendimas, tačiau iš esmės dabar taip bus ir e, Tai bus užfiksuota šio posėdžio protokole. Labai ačiū. <clears throat> Žodis komisijos stovi ponui Andorui. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, su naujaisiais metais komisija dabar norėtų pateikti svarbios informacijos. Vicepirmininkė Ešton e, šį klausimą yra pasirengusi aptarti rytoj, jei parlamentą tai domina, tačiau trečiadienį atvykti ji negali taip yra dėl jos darbo tvarkės. Ir aš tiesiog norėjau jūs apie tai informuoti. Dėkoju komisijos nariui Andor. Dėkoju komisijos nariui Andor. Taip, mes apie tai buvome informuoti. Pasikalbėsiu su Catherine Ashton, bet dabar norėčiau pateikti principinę pastabą ir ją adresuoju ir komisijai, ir tarybai jokiame nacionalinėme parlamente nebūtų įmanoma vyriausybės nariui nedalyvauti posėdėje, kai jis yra jį kviečiamas. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad Europos parlamentas e, skubos tvarka kreipėsi į Catherine Ashton, kad jie atvyktų į šios rūmus trečiadienį. Aptarsiu šį klausimą su ponė Ashton. Jeigu yra skubių klausimų, dėl kurių ji negali atvykti, žiūrėsime, kaip elgtis. Tačiau turiu pasakyti, kad joks komisijos narys, joks e, ministrų tarybos atstovas, joks vyriausiasis įgaliotinis negali vadovaudamas savo darbo tvarkę, pareikšti, kad negali atvykti į parlamentą. Mes nepri, negalime taikstyti su tokiu nemandagumu. Taigi dabar periname prie šios dienos darbo tvarkės. Neturiu jokių pastabų dėl pirmadienio, antradienio ir trečiadienio. Perinu prie ketvirtadienio. Ketvirtadienis. ketvirtadienį, dėl ketvirtadienio jungtinė kairiųjų frakcija paprašė pakeisti darbo tvarkė dėl skubos tvarka svarstomų klausimų. Neatsimer. Ačiū. Jūs jau. Uh, šio posėdžio pradžioje pateikėte pareiškimą dėl trijų e, kurdų aktyvistų nužudimo Paryžiuje praėjusią savaitę. Aš Jums už tai esu labai dėkinga. Jau 20 metų Europoje yra e, žudomi e, žmonės ir yra įmamasi tam, tam tikrų veiksmų. Aš dabar Jūs raginu imtis dar vieno veiksmo ir siūlau e, keisti ketvirtadienį numatytą vieną klausimą ir kalbėti apie trijų kurdų aktyvistų nužudimą. Kad taip pat norime parengti trumpą ir glaustą rezoliuciją šio klausimu. Joje būtų kalbama apie tai, kad mes pasmerkėme šios nužudimus ir antra, kad raginame Prancūzijos e, institucijas imtis visų priemonių, kad būtų nustatyti šių, šio nusikaltimo autoriai ir mes tikrai galėtume paremti tokį procesą. Tokiks yra mūsų frakcijos prašymas. Pone Cimer, jūs paprašėte įtraukti darbo tokią papildomą klausimą dėl Bahreino. Ar kas nors norėtų pritarti, ponios? Cimer prašymui, ar kas nors norėtų kalbėti prieš, ponė Tenokai, už ar prieš? Neįprasta, bet esu už tokį pasiūlymą išimties tvarka. Ar kas nors norėtų kalbėti prieš šį pasiūlymą, panas Svoboda? Iš tiesų tai yra pasibaisėtinas veiksmas, jį galima tik pasmerkti. Aš tikiuosi, kad prancūzijos institucijos imsis visų reikalų veiksmų, tačiau aš norėčiau, kad šis klausimas būtų svarstamas e, vasario mėnesį pakankamai išsamei, kad galėtume aptarti taikos procesų tarp kurdų atstovų ir Turkijos vyriausybės pakankamai rimtai galėtume tą padaryti. Ir todėl siūlau šį klausimą svarstyti ne dabar, o per kitą plenarinę sesiją, taip pat e, išklausant atitinkamos informacijos ir tarybos ir komisijos apie taikos procesą. Ir, žinoma, galėtume diskusiją traukti ir klausimus dėl šunų žudimų. Pirmininkas. Noriu klausti parlamento narių, ar pritarė, e, tiksliau ponės Cimer, ar pritarė šiam pasiūlymui. Taip, tuomet būčiau dėkingas, jeigu jūs frakcija galėtų tinkamą prašymą ir pasiūlymą pateikti kitai plenariai sesijai. Tokiu būdu ketvirtadienio